az efdd képviselőcsoportnak volt egy kérése a efdd frakcija pateikė prašymą dėl tam tikrų procedūrinių dalykų. Please uh, use your micro. I don't mind if people shout at me shut up. Aš neprieštarauju kai man liepia užsičiaupti, kaip kad vienas UKIP ponas.